skaičiuoja balsus, reikės dėl šio klausimo balsuoti vėliau. E, norite pasisakyti dėl darbo tvarkos? Prašom. Sì, grazie. Eh, ne ho letto Presidente Schulz. Auspico che la gente... Taip, ačiū naujai išrinktas pirmininkė Šulcė. Aš tikiuosi, kad jūsų pirmininkavimo darbo tvarkėje taip pat atsispindės ir ponios Julios Timošenko teisų klausimas. E, ši e, drasi moteris e, buvo kalėjime dabar išvežta į tikrą gulagą, kur vykdys teismo nuosprendį. Man atrodo, tai yra visų žmogaus teisų pažeidimas ir šis Europos parlamentas negali uh, ramiai žiūrėti į tokią ponios Limašenko situaciją. Mes turime pasistengti kažką padaryti, padėti jai tokioje dramatiškoje situacijoje. Taigi, pirmininkė, kreipiuosi jūs, kad jūsų pirmasis vizitas kaip Europos parlamento pirmininko vizitas būtų aplankyti Jūlę Timašenką kalėjime. Ačiū. Dabar bus Danijos pirmininkavimo programos pristatymas ir dabar noriu pasveikinti mūsų buvusią e, kolegę, ponę premjerę Šmit. Iš karto noriu suteikti jums žodį. Prašom pristatyti Danijos pirmininkavimo programą, taigi prašom ponę Toring Schmidt. Žodis jums. European... Gerbiamas Europos parlamento pirmininkė, gerbiamas Europos komisijos pirmininkė, gerbiami politinių frakcijų vadovai, Europos parlamento ir Europos komisijos nariai. Šiandien man tenka garbė kalbėti Jums ir pristatyti Danijos pirmininkavimo prioritetus. Vienas iš iškiliausių mūsų laiko europiečių, amžinatilsi Čekijos prezidentas Vaslavas Havelas yra taip pasakęs. Štai jau 20 metų Europa nebėra padalyta į dvi dalis. Tikiu, kad niekada Europa nesileis padalinama vėl. Atvirkščiai, ji kurs vis daugiau solidarumo ir sieks vis gilesnio bendrabiavimo. Havelas tai geriausias Europos pavyzdys. Jis visada pasisakė už laisvę ir kūrybą. Jis e, gynė teisės viešpatavimą ir demokratiją, pasisakė už pažangą ir integraciją, visada buvo linkęs padėti silpnesniems ir pažeidžiamiems. Šiuo metu sunkiu istorijos momentu mums tenka bendra atsakomybė vykdyti tai, kuo tikėjo Havelas Europoje. Turime visi atlikti savo darbo dalį, turime skatinti Europoje taiką, galimybės, laisvę ir klėstėjimą. Štai Danijai perimant pirmininkavimą tenka tokia užduotis ir iššūkis Europoje. Aš laukiau šios kalbos jums šiandien. E, kalbu jums ne tik kaip Danijos premjerė, bet ir kaip buvusi šio nuostabaus unikalaus parlamento narė. Engine... Šio parlamento politiniuose uh, susitikimuose kiekvieną dieną priimimi sprendimai, kurie formuoja ES ateitį. Kaip ir kiekviename parlamente yra nesutarimų karštų diskusijų. Taip ir turėtų būti. Tačiau kuo ypatingas šis parlamentas? Ogi tuo, kad jisai dirba Europai ir jos piliečiams. Ir būtent toks noras teka daugelio šio parlamento narių gyslomis. Jūs atliekate labai svarbų darbą čia. Man teko garbė čia dirbti E, užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Taip pat aš siekiau didesnio Europos integravimo dirbdama Europos konvente, kuris vėliau virto Lisabono sutartimi. Man teko privilegija ir, sakyčiau, man, malonumas dirbti siekiant tam tikrų pokyčių, kurie padidino Europos parlamento teisėkuros įgaliojimus. Per būsimą pusmetį aš prašau jūsų paramos, bendarbiavimo ir pritarimo. E, tai mums būtina, jei norime pasiekti realaus progreso sunkiais šiandienos klausimais. Ponės ir ponai, aš priklausau 90-mečio kartai. Tuo metu e, laikas buvo sudėtingas, ypač jaunimui. Mes taip pat kentėme dėl to, kad buvo e, prastinama švietimo sistema. Kartais mes buvome apibūdinami kaip e, karta be ateities. Tačiau Europa mums simbolizavo ateitį ir viziją, taip kaip matė Havelas. Ir per tuos metus Europa sukūrė reikiamas sąlygas, tam tikrus pakeitimus, pavyzdžiui, bendra rinka, Berlyno sienos griuvimas, Maastrichto sutartis, ES plėtra. Iš niūraus pesimizmo gimė optimizmo, ekonominio augimo, pažangos era. Europa įkvėpė pasaulį parodydama bendrabiavimo modelį. Šituo pasiekimu mes turime didžiuotis. Pris, prisiminkime, kad net prieš keletą dešimtmečių Europoje klestėjo konfliktai 27 e, valstybės buvo susiskaldžiusios, o dabar čia viešpatauja demokratija ir teisė. Mes sukūrėme e, bendrijos metodą, sprendimų prieimimo metodą visos ES lygių. Taip mes galime didinti mūsų valstybių ir ekonomikų laisvę, bet nesumažinti mūsų kultūrų įvairovės. O pagrindas yra bendros vertybės, tokios kaip solidarumas, dalyvavimas ir visų įtraukimas. Tai ne tik e, kilnus idealai, tai yra praktinio darbo rezultatai. Štai kodėl mums pavyko sukurti Europą, kur stipri socialinė dimencija. Mes norime klėstėjimo, bet to pačiu ir solidarumo šio laikinėme pasaulyje šitos savybės viena nuo kitos priklauso. Šiame amžiuje teisingumas, rūpestis vienas kitu ir galimybės yra vienas kitą papildantis komponentai. Štai šis savybių mišinys ir lėmė Europos sėkmę. Ypač šiandien noriu tai pabrėžti. Noriu ne tik gėdoti ditirambus mūsų praeičiai, tačiau norėčiau nubriežti gairias ir mūsų ateičiai. Turbūt niekam nereikia sakyti, kad Europa išgyvena pačią giliausią ekonomikos krizę. Ekonomikos augimas krito, didelė skola, verslo įmonėms sunku, prarandamos darbo vietos. Milijonai Europos šeimų nėra tikri dėl savo ateities. Dėl šių aplinkybių Europos piliečiai išgyvena e, taupimo laikotarpį, darbo vietų praradimo laikotarpį. Mes turime atremti šios iššūkius ryštingais veiksmais, mes turime atstatyti pasitikėjimą Europoje. Mes turime padėti naujus pamatus augimui ir pažangai. Mes turime užtikrinti Europos modelio ilgalaikį gyvavimą. Mes turime tai padaryti visoms Europos kartoms, bet svarbiausia, mes esame skolingi savo jaunimui. Tai, ko reikalauja jaunimas, yra visiškai teisinga. Prieiga prie švietimo, prie darbo vietų, tokia pati prieiga, kaip ir ankstesnės kartos galėjo naudotis. E, jie nori prisidėti prie mūsų visuomenių kūrimo, prie ateities kūrimo. Jie galės to pasiekti tik jei mes jiems padėsime, juos padrasinsime. Jei norime, kad jie mumis pasirūpintų ateityje, mes turime jais pasirūpinti dabar. Tai tarsi susitarimas, sutartis tarp skirtingų kartų. Mes turime laikytis šio susitarimo. Mes turime pademonstruoti tokį patį ryštą ir užtikrindami sveikus valstybių finansus. Būtent valstybių finansai gali, tik jie gali atremti trumpalaikės spekulacijas. Mūsų socialinės rinkos ekonomikos turėtų prisitaikyti prie pokyčių ir padidinti konkurencingumą. Tai yra pagrindas, iš kurio gali atsirasti ekonomikos augimas, galimybės ir inovacijos. Suvaldžius, apribojus išlaidas, dar nereiškia, kad mes atsisakome solidarumo. Dabartinėmis sąlygomis tai yra neišvengiama sąlyga užtikrinant solidarumą. Manau, kad daugelis žmonių tai supranta ir aš irgi už tai pasisakau, jeigu tai būtų taikoma teisingai. Žmonės pasiruošę kai ką paukoti, bet nenorėtų, kad jie patys būtų aukojami. Žmonės neprieštaraus taupimui, jei jis teisingas, tačiau jie priešinsis, jeigu taupimas bus nevienodas visiems. Mes, Europos lyderiai, turime suvokti tą realybę. Ponios ir ponai, Europos likimas yra tuo pačiu ir Danijos likimas. Toks e, Danijos leitmotyvas jau daugelį dešimtmečių. Prieš 40 metų Danija dalyvavo pirmajame bendrijos išplėtime. Ir mūsų partneriai jau tais pačiais pirmaisiais metais mums patikėjo pirmininkavimą. Prieš 30 metų Danija pirmininkavo šaltojo karo ir ekonominio netikrumo sąlygomis. Bet tai buvo taip pat pirmasis laikotarpis, kai buvo išrinktas Europos parlamentas. Prieš 20 metų mes pirmininkavome, kai buvo pradėta paskelbta bendroji rinka. Ir prieš 10 metų Danija pirmininkavo tada, kai ES įvykdė savo istorinę pareigą ir apjungė Europą. Ir dabar toks kritinis istorijos laikotarpis. Per būsimą pusmetį mes turime dirbti sunkiai, kad Europa žengtų į priekį. Europos piliečiai tikisi, kad e, jų politiniai lyderiai veiks. Ir visiškai teisėtai tikisi. Atsiminkime, demokratinę politiką vertina pagal rezultatus, o ne pagal ketinimus. Danija, pirmininkaudama, nenuilsdama dirbs, kad šį pusmetį ES duotų apčiuopiamus, naudingus rezultatus. Rezultatus, kurie būtų naudingi visiems europiečiams jauniems ir seniems studentams, darbuotojams Europos pietuose ir šiaurėje. Aš noriu dabar pabrėžti mūsų prioritetus. Pirma, Danija stengsis užtikrinti, kad Europos ekonomika būtų atsakinga. Tai vienintelis kelias vedantis iš krizės. Mes turime Europą gražinti į tiesų kelią, kad užtikrintume mūsų piliečių ekonominį klėstėjimą ir saugumą prireiks disciplinos ir politinės valios iš mūsų visų, kad mes įgyvendintume naujas ekonominės valdysenos taisyklės. Mums reikia modernaus, atsakingo biudžeto ir mes turime suvaldyti valstybių e, finansų deficitą. Antra, mes turime siekti dinamiškesnės Europos. Turime gražinti ekonomikos augimą Europoje. Mes turime skatinti ilgalaikį augimą, e, darbo vietų kūrimą ir ne tik jaunimui. Labai svarbu modernizuoti ir toliau plėsti bendrąją rinką. Mes turime labiau padėti mūsų įmonėms, kad jos galėtų daugiau prekiauti su valstybėmis už ES ribų. Trečia, mes sieksime ekologiškesnės Europos. ES parengė ambicingą energetikos ir klimato klausimų politiką. Mes esame pasaulio lyderiai šiais klausimais, tačiau jei norime išlaikyti šias pozicijas ir paraginti kitus, mums reikia naujų iniciatyvų tokiose srityse kaip energijos veiksmingumas ir atsinaujinantys energijos šaltiniai. Daugiau kaip 20 milijonų darbo vietų Europoje yra susijęs su aplinkosauga. Tai milžiniškas potencialas, tačiau esama rimtos rizikos, kad e, tos darbo vietos iš Europos iškeliaus į patrauklesnius regionus. Danija dės visas pastangas, kad taip nesitiktų. Ketvirta, mes sieksime saugios Europos. Globali, globaliame pasaulyje tik tai mūsų visų bendros pastangos duos rezultatus. Mes turime užtikrinti mūsų piliečių saugumą ir laisvės, turime kototi kovoti su terorizmu ir tarptautiniu sukalstamumu. Turime valdyti savo sienas ir, už, ir į, užtikrinti gerai veikiančią Europos prieglopščio sistemą. Europos balsas turi būti girdimas ir už ES ribų. Mes turime ginti savo vertybės ir interesus. E, pirmininkaujant Danija visai padės mūsų vyriausiam e, įgaliotiniui ir Europos išorės veiksmų tarnybai. Biudžeto disciplina, augimas ir darbo vietos, ekologiškos politikos, mūsų piliečių saugumas ir Europos balsas girdimas pasaulyje, štai mūsų prioritetai. Mes turime veikti drąsiai, ambicingai. Krizės akivaizdoje aš nesitikiu, kad Danijos pirmininkavimas bus lengvas, bet galiu jūs užtikrinti, kad mūsų tai neišgazdins mes netokie, kad išsigastume. Žinoma, viena pati pirmininkant valstybė savo ambicijų neįgyvendins. Mums reikia bendradarbiavimo iš visų susijusių asmenų, iš valstybių narių, Europos institucijų ir pilietinės visuomenės. Mums reikia vieningos ES pasiryžusios susikauti su iššūkiais. Lemiamos reikšmės turės jūsų parlamento indėlis. Ponios ir ponai, aš, Danijos ministrė pirmininkė, šiandien noriu jūs patikinti. Aš asmeniškai esu pasišventusi Europai. Aš širdyje esu europietė ir visų pirma, europietė esu savo vaikams. Žinau, kad galų gale juk yra taip, jog jų saugumas, galimybės ir laisvės priklausys nuo uh, saugumo galimybių ir laisvės tos jų kartos, kuri gyvena visoje Europos Sąjungoje. Sąjunga yra pats geriausias būdas užtikrinti šias sąlygas ir jas įtvirtinti mūsų kontinente ir visame pasaulyje. Ponas pirmininkė, ponios ir ponai, Svarbu ne tai, kaip mes elgiamės ramiais laikotarpiais. Svarbu, kaip mes elgiamės iššūkio akivaizdoje. Taip kaip dabar. Šiandien mūsų laukia, galima sakyti, trys pagrindiniai iššūkiai. Pirma, turime įtvirtinti stiprias taisyklės ir institucijas sprendimų prieimimui. Mūsų sąjunga turi būti grindžiama bendarbiavimu, teisės viešpatavimu ir de demokratija. Krizės laikotarpiu reikia griežtų sprendimų ir kompromisų. Štai tokie pamatai mūsų bendrijos metodas dabar yra svarbesnis nei bet, nei bet kada anksčiau. Šios taisyklės ir procedūros tai ne tik mažų šalių, tokių kaip Danija, interesas – tai mūsų sąjunga daro unikale. Mūsų bendrabiavimas tampa stiprus ir ilgalaikis. Tai mūsų visų interesas. Antra, mes turime pabrėžti, kad Europa tai krizės sprendimas, o ne krizės priežastis. Iš krizės išeisime įtvirtindami daugiau Europos, o ne mažiau. Dabartinėmis sąlygomis pradėti grėžtis į vidų būtų klaida. Mes taip užsimerktume prieš realybę. Būtent praktiniai Europos veiksmai atstatys pasitikėjimą Europos projektu. Trečia, turime išvesti Europą iš krizės nepažeisdami savo vertybių. Labai svarbu suvaldyti finansus, tai atstatytų mūsų ekonomiką ir pasitikėjimą. Socialinės rinkos ekonominis modelis jau įrodė per pastarosius dešimtmečius, kad jis yra sėkmingas. Štai jis ir turėtų būti mūsų pagrindinis principas, turėtų būti tas švyturys, kuris mus išvestų iš krizės. Be jokios abejonės šita krizė išbandys ES tvirtumą. Eurozonos valstybės prisėmė milžinišką atsakomybę ir turi užtikrinti mūsų regiono ekonominį stabilumą. Fiskalinis susitarimas lems tai, ar pavyks stabilizuoti eurą. Ir tai akivaizdu atitiktų ES interesus. Tačiau krizė neturėtų mūsų blaškyti. Dabar kaip niekad yra aišku, kad mūsų likimas yra bendras. Ir gyvybiškai svarbu, kad dabar mes stovėtume petys prie peties ir dirbtume kartu. Jeigu mes gyvensime Havelo viziją, bendrabiavimo ir solidarumo viziją, mes turime užtikrinti, kad Europa vėl kiptų į darbą. Ir jei veiksime kartu, mes tai būtinai įgyvendinsime. Ačiū Jums uždėmesi. Much, Ačiū, ponė premjerė.